tų po to standarto įvedimo. Pone Gulė, esame keturios valstybės narės, bet jeigu kalbėtumėme vienu balsu, būtų kur kas geriau nei, nei didelė įvairovė. Vienybė būtų čia kur kas geriau. Žinoma, be jokios abejonės. Čia tiesiog reikia pabrėžti, kad jeigu mes norime kažką nulemti šiame globaliame pasaulyje, pasaulyje privalome kalbėti vienu balsu. Dar vienas klausimas. Guja e frakcijos vardas vardu Heidi eh, Maci. Danke, Herr Vorsitzender. Sie dürfen mich auch mit Sozialist ansprechen, wenn Sie wollen. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, galit mane pavadinti ir socialistų atstovų, bet aš kalbėsiu gimtają vokiečių kalbą. Aišku, jeigu norit, galiu kalbėti ir angliškai, bet eh, kalbėsiu austriškojų vokiečių kalbos austrų tarme. Taip, iš ties. Finansinės krizės sąlygom, sąlygomis matėm uh, daugybę klausimų susijusių su 27 <laughs> e, valstybių narių sistemomis ir kartu specialios paskirties priemonės iškilo Tad ką toj situacijoje galėtų padaryti EFRAG? Ir kaip būtų galima atsakyti į bendresnį klausimą, būtent kaip elgtis tokio klestėjimo ir, ir, ir, ir traukimosi ekonomikos e, sąlygomis e, procikliškai. Antai, jeigu antai atsižvelgiant, sakykime, į rinkų e, kainų sviravimus ir jų sukeliamus padarinius. Tad e, kokios e, finansinės atskaitomybės filosofijos jūs laikytumėtės, turėdamas galvoj paskutinių metų patirtį ir kartu atsižvelgiant į mm, techninių ekspertų grupės sudėtį nes e, to, toje grupėje dirba finansų ir finansinės atskaitomybės e, sektorių atstovai. Ar čia išvelgiat galima interesų konfliktą, kaip ES e, interesai galėtų būti saugi, apsaugoti ir kaip įtraukti pilietinę visuomenę? Atsakymas. Dėl specialiosios paskirties priemonių. Tai tikrai galiu tik apgailestauti, kad finansinės atskaitomybės standartai nebuvo jiems taikomi ir čia buvo tiesiog pažeistas e, sąžiningo traktavimo, sąžiningo sąlygų visiems nustatymo principas. Nes laikantis tokio požiūrio, tai visos suinteresuotos šalys, akcininkai, įmonės, jeigu nori būti sąžiningas e, visų tų subjektų atžvilgių ir vėlgi numatant specialios paskirties priemonės, e, pasinaudojimą jomis, tai nereikėtų pamiršti, kad su, su tom priemonėm susijusi labai didelė rizika. Minint Vokietiją, tai čia ne tai, kad standartai buvo netinkami, ne, buvo nepakankama priežiūra. Ir dar galiu paminėti, kad antai Airijoje buvo užmerktos akis prieš vieną, vieną tokią instituciją e, finansų rinkos vien todėl, kad jos kilmė buvo e, vokiška. O dabar dar grįšiu prie jūsų klausimo. Nemanau, kad būtų blogai. Nemanau, kad tai blogai, jog techninių ekspertų grupėje dirba žmonės iš finansinės atskaitomybės ar finansų rinkų srities Dabar e, dar paminėjot pilietinės visuomenės įtraukimą į procesą. Aš manyčiau, kad pilietinė visuomenė mums galėtų pasakyti, e, tiesiog nurodyti bendras gairės, kryp, krypti, kurią reikėtų e, pasirinkti. Antai, jeigu grupėje dirbtų vien tik tai uh, kažkoks tuzinas grinai techninių ekspertų, tai aš neįsivaizduoju, kaip, kaip konkrečiai būtų galima numatyti vaidmenį pilietiniai visuomeniai, jos atstovams. Bet iš tikrųjų mes šiaip jau kalbam apie nedidelį skaičių žmonių, kurie dirbtų toje techninių ekspertų grupėje. Dabar jūs paminėjot, kad būtent tas ES 27 buvo išspręstas klausimas, jūs paaiškinot. Atsakymas. Kiek aš žinau, ne, jau dabar būtinai traukti e SBB į balansų sąskaitas, bet vėlgi aš detaliau atsakyčiau, jeigu turėtume daugiau laiko. Ponas Gigoldas. Labai malonu, kad, e, jūs, kad teikiama jūsų kandidatūra į EFRAK pirmininko pareigas, nes tai rodo, kad e, vėlgi mes dar kartą triumfuojam, nes mes savo laiku šį klausimą kėlėm, įrašėm į politinę darbo tarkę, o dabar tai, kaip komis, kad komisija jūs pasirinko, tai rodo, kad mūsų to ilgo darbo ir mūsų ilgos kovos rezultatas - pergalė. Jūsų mm, politin, politin, politinio, e, politin, jūsų atstovaujamoms politinės partijos Vokietijoje e, dabar patiria nemažus sunkumus, tačiau nepaisant to, vis dėlto jūs, jūs, jūs, jūsų kandidatūra teikiama. O šiaip e, sunkumai, su kuriais susidurėm, tai yra susiję su demokratinės atskaitomybės principais klausimas kyla, kiekgi demokratijos tebe turim finansinės atskaitomybės rytyje. Ir turint tai galvoje, tada klausimas kyla, ką galėtų nuveikti EFRAG tam, kad, kad sakykime, ir EFRAG struktūra kartu techninių ekspertų grupė būtų kuo įvairesnė. Tai buvo paminėta, kad toje grupėje dirba ir dirbs finansinės atskaitomybės ekspertai, bet jų nepakanka, nes finansinė atskaitomybė ne vien tik tai e, verslas, verslo apskaita, tai yra kur kas platesnis dalykas. Todėl aš ir klausiu jūsų, ar jūs e, pasirengęs užtikrinti, kad EFRAK atstovautų platesniai visuomeniai, ne vien tik tai įmonėms ir kartu tarptautinių lygių. Suprantu, kad Kinija nedemokratiškai skiria savo um, atstovą į tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų grupę. O mes štai dabar turime Europos finansinės atskaitomybės uh, patariamąją grupę ir turėtume užtikrinti demokratiškesnį šios jos narių skirimą. Na ir dabar dėl EFRAG mandatų per mm, būsimą laikotarpį. Tai Efrak antai e, teikia komentarus E, šiaip jau dėl tam tikrų mokesti, mokesčių sistemų ataskaitų susijusių su konkrečiom šalim ir aš matau, kad čia tiesiog tikrai Efra kišosi į dalykus, kurie nėra jos kompetencijos. Atsakymas. Aš pradėsiu nuo to, kad e, pasakysiu, jog aš kol kas nedirbau dar EFRAK, ne, ne dienos, ne valandos ir nežinau, kas dirba e, EFRAK techninių ekspertų grupėje. Uh, Aišku, aš pirmiausia turėsiu pasigilinti į tai, kaip skiriami ekspertai į šią grupę, kiek tas skirimo procesas yra skaidrus, demokratiškas. Ir dabar iš tikrųjų tos valstybės skiriančios, siunčiančios savo e, atstovus, aišku, jos tai daro savo nuožiūrą. Ir aišku, reikėtų kažkaip siekti, aš, mes visi norim, kad, sakykime, ir Kinija uh, labiau demokratiškiau vis dėlto e, skirtų savo e, atstovus, bet mes šiuo atveju kalbam apie Europos Sąjungos e, grupę. Dabar dėl pono Gilgodo pastabos, tai aš priimsiu domen, o dėl to, kad EFRAG esą viršyje įgaliojimų ribas, tai aš kol kas negaliu nieko konkrečiai pasakyti apie tai. Bet aš manyčiau, kad ateityje, jeigu e, EFRAG ir Europos parlamentas atvirai keisis nuomonėmis, tai galbūt tada tikrai bus galima šiaip jau konkrečiau tada kalbėti, bet aš nemanau jokių atveju, kad e, būtent EFRAG tam tikros iniciatyvos kenktų šios darbo kokybei. Meneer Klins, uh, um, excuseer. Uh, al mijn respect voor u, u bent dokter in de economie ponė Klinsai. Tikrai jūs sukaupęs labai didelės e, patirties ir daugelį metų dirbote Europos parlamente, tad iš tikrųjų e, tinkama jūsų kandidatūra. Tad e, jums leidus, aš kadangi esu ES kritikas, tai tai galiu pasakyti, kad e, tebe išvelgiu štai tokią esminę problemą. Ar iš tikrųjų reikalinga EFRAG? Kaip man įtikinti ES piliečius, rinkėjus, kad EFRAG e, būtina? nes mes turim juk įvairių struktūrų, fin, finansinės atskaitomybės, interpretavimo komitetą, įvairiausių kitokių tarptautinių ir Europos e, šios ryties struktūrų organizacijų. Jūs paminėjot, e, sakykime, ataskaitas, kurios, e, kur, kurias rengia tos organizacijos Tad taip, juk paprastai šiaip jau. Ir turiu konkretų klausimą. Kaip sakiau, aš turėsiu paaiškinti ir įtikinti Europos piliečius dėl EFRAG e, būtinybės, dėl EFRAG struktūros, generalinės asamblėjos, valdybos Bet koks, koks yra ryšys su kita organizacija IFASS ar IASB, kad e, tikrai galėčiau paaiškinti piliečiams. Aš suprantu, kad čia buvo pasakytas argumentas, jog mes turėtume kompensuoti e, JAF nenorą dalyvauti šiuose struktūrose, bet kita vertus paaiškinkit, kamgi vis dėlto reikalinga. E, bus institucija, kuriai jūs atstovausite. As, as far as I'm concerned, Na, aš manau, kad akivaizdu, kad negalima be EFRAG išsiversti, nes tuomet mes priimtume tarptautinio standarto valdybos diktatą. Jeigu viskas, ką pasiūlo standartų valdyba, jeigu be jokio svarstymo pritaikymo e, prie Europos situacijos viską primintume, tai, tai mes būtume visiškai priklausomi nuo standartų valdybos, kuri praeitie buvo smarkiai kritikuojama. Todėl aš manau, kad kol kas mm, nėra jokių galimybių išsiversti be EFRAG. Tai yra Europos požiūris, taip sakant, E, Europos būdas e, įtakoti konkrečius standartus, kaip jos pasiūlo tarptautinė apskaitos standartų valdyba Londone. Jeigu neturėtume tos priemonės, galėtume iš karto pasakyti, mes priimame tą, tą standartą, jo nepriimame. Taigi, tai nėra e, tinkamas kelias, mano nuomonė. Praeitėje jis teisus, dauguma standartų, kaip jos siūlė Londonas, būdavo patvirtinami frag. Kita vertus, aš vis daugiau pastebiu tą norą, jeigu reikia, tiesiog, labiau tiesiogiai atvirai ginti Europos pozicijas, todėl ateityje, manau, e, išvysime skirtumų tarp pasiūlymų pateiktų tarptinės apskaitos standartų valdybos ir galutinio standarto, kuris bus, bus taikomas Europoje. Ir tai būtų tas poveikis, e, kuris atsirastų dėl EFRAG darbo. Taigi kol kas aš nematau jokių galimybių e, išsiversti be šios patarimosios grupės. Deja, Maštado ataskaita tiesiogiai taip nesakė, kad yra ISB ir ta tarptautinė apskaitos standartų valdyba ir mums nereikia kitų organizacijų tokios išvados e, jo darbe nėra. Ačiū, pane Klincai. Ačiū visiems kolegoms taip pat už visus užduotus klausimus. Dėkuoju pane Klincui už atsakymus. Dabar turime surenkti uždarą posėdį, trumpą posėdį. Norėčiau pasveikinti taip pat iš jūsų frakcijos Ole Šmitą prieš pradedant tą uždarą sesiją Sveiki, labai malonu Jūs čia matyti. Na, dabar visus, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, prašau išeiti iš salės, kad liktų tik tai frakcijų darbuotojai, sekretariatas ir, aišku, nariai.